15 valandos, antroji posėdžio dalis e, e, prasidės 15 val. ir tęsis iki 23 valandos. Darbo atvarkė jau paskelbta, ją galite rasti Europos parlamento interneto svetainėje. Šios dienos posėdis baigiamas, ačiū.